il Presidente. Che Non c'è bisogno di microfono. Non c'è bisogno. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Gerbiami kolegos, posėdį tęsime. Vakarykščio posėdžio protokolas buvo išdalintas. Ar turite pastabų? Ne. Tuomet protokolą patvirtiname. Kitas mūsų darbo atvarkėje punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl SWIFTO. Iš ką žodį suteikiu ponui Lopez Galido, kuris atstovauja tarybai. Prašau, ponia. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai, ponia komisarė, ponia Malstrom. Kovo 24 dieną, tiksliau praeitą mėnesį, Europos komisija patvirtino rekomendacijas skirtas tarybai leisti pradėti dėrybas tarp ES ir JAV tam, kad būtų pasiektas susitarimas su išda departamentu JAV ir būtų susitarima dėl finansinių duomenų, kurie yra perdudami kovojant su terorizmu. Ši, rekomenda, ši rekomendacija buvo pateikta ir pranešėjui, kitiems parlamento nariams ir galiausiai buvo rekomendacija pateikta tarybai. Taryba mano, kad tokio susitarimo reikia ir dėl to visiškai pritarėme Europos komisijos pateiktai rekomendacijai. Tam, kad būtų pradėtos dėrybos dėl susitarimo, dėl, susitarimo, dėl finansinių duomenų, e, kovojant su terorizmu. Rekomendacijos yra dabar uh, E, tyriamos ir analizuojamos koreper lygmenių. Taigi Europos komisijos pasiūlymas dabar yra svarstomas ir per kitą tarybos posėdį e, šis klausimas irgi bus aptariamas. Kiek įsivaizduojame, bus balsuojama už šį komisijos, šią komisijos rekomendaciją. Bet aišku, turime atsižvelgti ir Europos parlamento nuomonę. Turime išklausyti įvairių nuomonių, kurios šiandieną bus išsakytos šiuose diskusijose čia Europos parlamente. Pirmiausia, kalbant apie tarybą, taryba pritarė Europos parlamentui, kuris teigia, kad šis būsimas susitarimas dėl SWIFTO turėtų atspindėti įvairias garantijas ir turėtų būti susijęs su įvairiais saugikliais. Mes suprantame, kad Europos parlamentas atkreipia dėmesį į tam tikras jautres vietas, e, siekiant užtikrinti Europos piliečių teisės ir ypatingai atsižvelgiama yra aštuntąjį straipsnį pagal kurį, mm, aišku, reikia nepamiršti Lisabono sutarties bei žmogaus teisų konvencijos. Taigi manome, kad e, išsaugosime pagrindin, turime išsaugoti pagrindinius principus, perduodami tokius finansinius duomenis. Jūs turite teisę būti informuoti, taip pat suinteresuoti asmenys turi būti informuoti apie perduodamus duomenis, taip pat turi būti paliekama teisė duomenis pakoreguoti, jeigu yra jie netikslus, arba juos panaikinti, jeigu jie nėra tikslus. Visos šios garantijos bus numatytos be jokios diskriminacijos. Tai reiškia, kad ES piliečiai, jie visi bus traktuojami lygiai taip pat kaip e, JAV piliečiai. Mes manome, kad susitarimas galiausiai bus pasiektas dėl sutarties sąlygų pasirašytų, e, pasirašytų su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Sutartis galios penkerius metus. Na, o kalbant apie duomenų mainų su trečiosiomis valstybėmis, mes aišku suvokiame, kad kai, kadangi Junktinės Amerikos valstijos turi priežasčių manyti, kad tokie duomenys gali būti naudingi ir kitų valstybių institucijoms, e, sekant teroristų nusikaltimus, tuomet tais duomenimis e, galima pasinaudoti ir aš tik tai pakartosiu tai, kas yra įtvirtinta ES teisės aktuose, esant panašioms aplinkybėms, jeigu esate ES valstybė narė ir, reikalau, ir reikalaujate informacijos iš kitos ES valstybės narės, tokią teisę turite. Tai yra labai svarbu, kovojant su terorizmu. Taip pat yra ir kitas klausimas, susijęs su duomenų, plačių, duomenų, plačių perdavimu, kalbant ne apie vieną asmenį, o kelis. Uh, Mes manome, kad šis principas turi būti išsaugomas dėl technologinių priežasčių, na, tam, kad ir galiausiai mes būtume, galėtumėme tą padaryti veiksmingai. Nes kartais yra reikalaujama nemažai duomenų tam, kad būtų galima padaryti išvadas, ypatingai kai kalba eina apie teroristų nusikaltimus. Taigi kalba eina apie duomenų perdavimą. Aišku, perdavimas turi būti susijęs su griežtais apribojimais ir tikslas turi būti tik tai kova su terorizmu. Taigi dėl šios priežasties mes ir siekiame šio susitarimo. Taigi, ponios ir ponai, šiandieną turime pasiūlymą, kurį pateikė Europos komisija, tai yra gan detalus pasiūlymas, aš manau, kad jis yra gan geras, jame numatytos garantijos, yra apsaugomos žmonių pagrindinės teisės, Tas susitarimas turėtų būti veiksmingas, jis grindžiamas abipusiškumo ir proporcingumo principu. Taip pat teikčiau, kad viskas grindžiama dar ir kontrolės principu. Europos komisija teigia, kad ir Europos parlamentas turi turėti priežiūros teisę, nors, e, kaip žinia, Europos parlamentas yra visiškai traukiamas į šias dėrybas. Taigi Europos parlamentas atliks priežiūros vaidmenį Ir tikimės, kad galiausiai tas susitarimas bus efektyvus. Na ir manau, kad Europos parlamentas turėtų pritarti šiam susitarimui. Sutinku, kad informacija turėtų būti perdodama reikalui esant. Na ir aišku, visi tie dalykai bus aptariami dėrybose. Taryba supranta, kad Europos parlamentas turėtų greitai turėti aiškę prieigą prie tarptautinių susitarimų, būtent, kad su parlamentu būtų konsultuojamasi, kai yra pasirašomi tarptautiniai susitarimai, kad parlamentas duotų savo sutikimą ir šiais metais taryba e, teigia, kad šiuo klausimu bus pasiektas tarp institucinis susitarimas Europos parlamentų. Taigi tarybos vardu norėčiau šiandien patvirtinti, kad tas susitarimas ir bus pasiekiamas su parlamentu. Dėkuoju, ponui Lopis Garydo, dabar komisijos vardu ponė Malstrom. Gerbėmėjai parlamento nariai, tarybos pirmininkė, e, pasikeitimas e, finansinių operacijų duomenimis yra svarbus kovojant e, su terorizmu. Mes žinome, kad toks pasikeitimas pasitarnavo e, skistų, vadinamųjų skistųjų bombų nusikaltimo atskleidimui. Neseniai kalbėjau su vidaus reikalų ministru Napolitano, kalbėjome ir apie tai. Jis pritarė, kad reikia reformuoti laikinai susitarimą, bet išreiškė taip pat ir tai, kad kai kuri informacija apie galimus teroristus dabar nebeprieinama. Taigi e, Mums reikia tokio sustarimo, tuo pat metu užtikrinti asmenų teisės ir jų duomenų apsaugą. Po pastarojo karto diskusijų dėl e, šio klausimo komisija pradėjo renkti įgaliojimus daryboms dėl tokio sustarimo. E, jis yra ambicingas, bet gerai subalansuotas, e, siekia užtikrinti saugumą, bet taip pat ir užtikrina žmogaus teisių apsaugą, kaip tai numatyta parlamento rezoliucijose. Komisija stengiasi bendradarbiauti su Europos parlamento komitetų e, pirmininkais e, ir e, pranešimų autoriais. Mes tengiamės atsižvelgti į Europos parlamento rezoliucijose išreikštą nerimą. Duomenys bus apdorojami tik tai kovai su terorizmu. Bus e, e, remiamasi teisinio įpareigojimo principu, bus abipusiškumas, e, SEPA duomenys nebus įtraukiami ir taip pat nediskriminaciškai spręsime e, galimos e, žalos atlyginimo problemą. Europos parlamentas per darybų procesą bus tinkamai informuotas. Mes ketiname pasirašyti šį sustarimą iki birželio pabaigos, kad Europos parlamente galima dėl to būtų balsuoti Liepos mėnesį. Kalbant apie masišką duomenų perdavimą arba perdavimą urmu, aš e, tikiuosi, kad e, parlamentarai supras, kad be e, tokio perdavimo apsikeitimo duomenimis iš vis negalėtų būti. Tačiau duomenis reikia vertinti tą prasme, kad turi būti pateiktas objektyvios priežastys. Taip pat svarbu, kad e, tas duomenų perdavimas būtų anonimiškas. Mes stengsimės, žinoma, riboti duomenų perdodamų apimtis, bet čia turime būti tikroviškai. Vargu ar matysime, kad smarkiai apribosime um, tuos duomenis, lygnant su tuo, ką dabar perdodame. E, susitarimas e, taip pat numato e, abipusiškus įsipareigojimus tame tarpe ir išdo departamento įsipareigojimus pasidalinti savo informaciją su ES institucijomis. Amerikiečiai šia prasme turėtų mums padėti. Komisija ketina dalyvauti diskus, diskusijose ir su atskiromis valstybėmis narėmis numatoma numatyti penkių metų duomenų saugojimo terminą. Aš manau, kad jis yra pagrystas, jis atitinka ir panašius terminus kitose teisės aktuose, tame tarpe dėl kovos su pinigų plovimu. Tačiau e, dėl to mes dar tarsime su taryba ir iki savaitės pabaigos. Aš manau, kad naujasis sutarimas yra patobulintas, jis atsižvelgia į Europos parlamento išsakytą nerimą jo rezoliucijose. Jis taip pat atsižvelgia į Europos ir JAV santykius kaip lygių partnerių santykius. Labai dėkoju. Grazie, signora komisarė. Ačiū komisijos nariai. Dabar suteiksiu žodį ponui Busutil. Trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmas dalykas, kurį reiktų pasakyti čia parlamente, yra tai, kad parlamentas to susitarimo nori. Nors parlamentas jo nenori bet kokią sąskaitą. Ir aišku, viskas lypi detalėse. Apie tai šiandien ir kalbėsimės šioje salėje po balsavimų vasario mėnesį turėjome išmokti dviejų dalykų. Pirmiausia, to, kad Europos parlamentas turi naujus įgaliojimus, aiškius įgaliojimus, turi svarų žodį ir nori tą žodį tarti. Ta padarys konstruktyviai ir atsakingai. Tačiau parlamentas savo įsigaliojimais tikrai pasinaudos. Antras dalykas, ko turėjome pasimokyti, ankstesnis susitarimas nebuvo pakankamas, jį reikia tobulinti ir aš labai sveikinu komisijos pasirengimą, norą mm, pateikti įgaliojimus, ko galima greičiau po balsavimų įvykusių vasario mėnesį. Ir aš taip pat norėčiau, kad tie įgaliojimai būtų patvirtinti, kuo galima greičiau ministrų taryboje. Kaip jau teigiau, Europos parlamentas to susitarimo siekia, nori ir mes detaliai išsakėme savo rezoliuciją, ko mes tikimės iš to susitarimo. Sus, rezoliucijai labai plačiai pritarė visi parlamentarai, bent jau e, pagrindinės e, parlamentinės frakcijos. Duomenys e, urmų perduodami, aišku, yra labai svarbus klausimas ir mes norėtumėme, kad būtų dar kartą pamastyta apie masišką duomenų perdavimą, ne vien tik tai vertinant tai iš amerikiečių perspektyvos, bet mes patys konkrečiai turime apsispręsti, ko mes norime. Ar norime turėti savo duomenų perdavimą, TFTP, ar ir kaip mes galėtumėme to siekti. Bet aišku, masinis duomenų perdavimas yra gan rimtas klausimas, kurį reikia detaliai išanalizuoti. Kita savaitė Mes detaliai aptarsime šias detalės, kalbėdamėsi su kongreso nariais Junktinėse Amerikos valstijose ir šio parlamento misija bus nusiusta į Ameriką. Aš turiu dar 30 sekundžių. Pone pirmininkė, nes turėjau 3 minutės. Taigi kitą savaitę Europos parlamento delegacija vyks į Junktinės Amerikos valstijas ir kartu su bičiuliais partneriais kongrese kalbėsimės, aišku, taip pat kalbėsimės ir su JAV valdžios institucijomis. Ketiname tą daryti konstruktyviai, norime nuvykti ten ir parodyti JAV valdžios institucijomis institucijoms, kad esame rimtai nusiteikę, norime susitarimo, tačiau mums rūpi eilė dalykų ir norime, kad tie dalykai būtų išspręsti. Ačiū ponui Busutil. Atleiskite, kad aš jūs nutraukau. E, perskaičiau ne tą skaičių. Atleiskite. Minutį. Pone Sipil, 3 minutės, 3 minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paprieštarauti prieš tai kalbėjusiesiems dėl vieno dalyko. Mano noras būtų ir siekis ne kiek įmanoma greičiau e, pasiekti sustarimo, bet kiek įmanoma geresnio sustarimo. Aš norėčiau pateikti keletą pastabų. Europos parlamentas jau yra buvęs atmetęs susitarimą ne vien dėl turinio aspektų, bet ir dėl aspekto susijusio su parlamento neįtraukimu į šį darbą. Mes esame nusprendę e, nepriiminėti sprendimų šiuo klausimu ir paraginti tarybą taip pat nepriimti savo sprendimo, kol mes negalime priimti savųjų. Aš kiek nustebusi, kad šiuose rūmose yra kolegų, kurie susitarimų nevertina labai rimtai ir mano, jog taryba gali sav savarankiškai priimti sprendimus. Aš ir toliau reikalausiu, kad taryba nepriimtų savo sprendimo, kol mm, gegužės šeštąją dieną mes ne, nepriėmė savojo. Aš manau, kad Junktinės valstijos supras mus. Dėl paties mandato projekto aš sutinku, kad komisija stengiasi atsižvelgti į mūsų reikalavimus. Tačiau noriu pabrėžti, kad šis dėrybų mandatas turi dar iš esmės būti pakeistas. Tų pakeitimų reikia kad Europos parlamentas iš, didžiąją daugumą pritartų šiam mandatui. Iki šiol tas mandatas nėra pakankamai ambicingas. Um, masiško duomenų perdavimo problema vis dar neišspręsta. Jungtinių valstybių valdžiai sakyti, kad uh, turime uh, konkrečių duomenų apie penkis nuo 5 iki 10 asmenų, Tai reiškia, kad mes neproporcingai reaguojame į mm, e, duomenų, į e, piliečių teisės, tai yra teisės apsaugoti savo privačią sferą, į savo duomenis. Tas sustarimas turėtų būti papildoma e, priemonė kovoti su terorizmu vis dar problematiškas yra pernelyg ilgas duomenų saugojimo terminas jungtinėse valstijose ir šios problemos sprendimo taip pat mandatas nenumato. Mums reikia teisminės institucijos Europoje, kuri ne tik tai e, vertintų jungtinių valstijų paraiškas dėl jų teisėtumo, bet ir e, vertintų e, kokius duomenys iš tiesų reikia perdavinėti ir kiek jų e, verta perdavinėti. Taigi visam tam reikia konkrečių taisyklių, mums reikia ambicingo mandato, į kurį būtų įtraukti mūsų reikalavimai, kad pasiektume tikrai gero e, dėrybų rezultato ir galėtume kovoti su terorizmu, bet taip pat ir apsaugoti savo piliečių duomenis. Kitas klausimas komisijai, kaip jūs e, stengsitės užtikrinti, kad konkrečiai reikalaujami duomenys būtų perdodami, e, juos išskiriant ir e, perdodant duomenys būtent apie konkrečius asmenys, o ne juos perdavinėjant masiškai. Ačiū poniai Zipel. Dabar tris minutės kalbės ponia Henis Plasuert. Sveikinu šiandienos diskusijas, kur parlamentas išdėsi savo lūkesčius dėl dėrybų uh, gairių. Tai, kad parlamentas nebal, nebalsuo šią savaitę dėl savo rezoliucijos, aišku, yra labai e, negeras dalykas, tačiau norėčiau pakartoti, kad taryba vis tiek turi siekti patvirtinti rezoliuciją, kuo galima greičiau. Nepaslaptis, kad taryba ir komisija jau puikiai žino, koks yra rezoliucijos turinys ir aš tik tai galėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi nauja bendradarbiavimo dvasia, kurią parodė ir taryba, ir komisija parlamento atžvilgiu. Po to, kai bus aiškios e, dėrybų gairės, svarbu, kad viskas vyktų aiškių lygių pagrindų, net e, nebūtų diskrimina, na, diskriminavimo nacio, nacio, na, tautybės pagrindu. Ką aš turiu omenyje, pavyzdžiui, turiu omenyje ir klasifikavimą, ir žalos atlyginimą, ir kitus dalykus. Pateikite man, prašau, daugiau informacijos. Taip pat norėčiau pakartoti, kad proporcingumo ir būtinybės principai labai svarbus susitarime. Tai, kad finansiniai duomenys finansinių žinučių e, duomenys negali būti sekami ir aš manau, kad tą procedūrą turėtų, būti, turėtų patobulinti priežiūros tam tikros procedūros. Taip pat aš turiu tam tikrų abejonių, ar šis klausimas bus išspręstas pagal šiuose dėrybose. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad e, susitarimas dėl abipusės teisinės pagalbos nėra pakankamas pagrindas reikalauti duomenų e, teroristų finansavimo siekimo programos tikslais. Tai yra netaikoma duomen, bankinių duomenų perdavimui e, susijusiam su trečiosiamis valstybėmis ir e, kalba eina apie tam tikrus konkrečius bankus, kurie įtraukti yra ter, į teroristų finansavimo siekimo programą. Taip pat labai svarbu, kad dėrybose būtų bandoma surasti sprendimą ir mes, aišku, galime reikalauti, kad ši teroristų finansavimo sėkimo programa būtų pakeista, bet tam neturime jokių galių. Taigi raginu komisiją ir tarybą, kaip ir ponas Busutil, priimti esminius politinius sprendimus, kuo galima greičiau. Aš tikiuosi aiškių saistančių įsipareigojimų ir komisijos, ir tarybos atžvilgių, kad būtų padaroma viskas, kad veiksmingai būtų įvestas teisiškai pagristas europinis sprendimas dėl duomenų saugojimo Europos kontinente. Taip pat labai svarbu pakalbėti ir apie duomenų vėlesnį panaudojimą. Labai svarbu, kad e, būtų užsagomas propor proporcingumo principas. Tesnės e, įstatymų principai yra labai svarbus vertinant e, tokius susitarimus, apie kurį šiandien kalbame. Kaip kiti, aš e, pritariu, kad ES žvelgtų į ateitį, į priekį ir galėtų kartu kaip lygus partneris e, dalyvauti šiuose darbuose su JAV. Ir tik tai galiu akcentuoti, kad ES turi nustatyti principus dėl to, kaip Europa bendradarbiaus su JAV, kovojant su terorizmu, kalbant teisės saugos tikslais naudojamus komercinis duomenis. Europos teisiniai reikalavimai sąžining, dėl sąžiningo proporcingumo informacijos panaudojimo yra labai svarbus principai, kurių reikia visuomet laikytis. Na, o dabar taryba ir komisija turi paversti tai konkrečiais veiksmais, ko galima greičiau ir dėrėtis dėl susitarimo, kuris atitiktų visus ES ir JAF lūkesčius. Dėkoju. Grazie, kolega. La parola per due minuti. Ačiū. Ačiū. Pus dvi su pusė minutės ponas Albrechtas. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju pirmininkaučiai valstybei ir komisijos nariai Malstrom. Pirmininkaujantį valstybę teisingai pasakė, kad susitarime dėl turistų finansavimo sėkimo programos yra tam tikrų principų, esminių principų. Taip, yra labai svarbu apsaugoti e, asmenų privatumą, e, ES pagrindinių teisų hartijos 8 straipsnis, taip pat žmogaus teisų konvencija gina šią teisę. E, taip pat 6 straipsnis ir 13 straipsniai atitinkamų konvencijų kalba apie žmonių e, e, teisėtą e, galimybę apsaugoti savo teisės. E, Ir nėra svarbu tiesiog surasti kažkokį tai teisingumo jausmą, bet reikia konkrečių įrodymų e, patvirtinančių, kad yra būtina daryti vieną ar kitą žingsnį. Ir turiu aiškiai pabrėžti tai, ką kiti ekspertai ir tyrimų institucijos nekarta sakė, kad e, E, masiškas duomenų perdavimas be, joko, be jokio konkretaus įtarimo e, nėra tinkamas. Ar nebūtų kitų priemonių siekiančio tikslo? E, šito mes nežinome tiksliai. Be, be atskirai priimto sprendimo kiekvienu konkrečiu atveju negalima. E, mm, imti, kaupti duomenų apie ES piliečius. Šito negalime daryti, šito negalime toleruoti, kitaip tokie susitarimai nusižengs bet kokiems e, tarptautinės teisės aktams ir susitarimams. E, pavyzdžiui, kovo mėnesį Vokietijos federalinis e, konstitucinis teismas taip pat panašioje kontekste yra tą konstatavęs. Ir todėl Europos parlamento pozicija yra nedaryti nuolaidas, o e, derantis, užtikrin, derantis su jungtinėmis valstijomis užtikrinti e, teisinį suderinamumą. Ir be abejo, dėrybų rezultatus galbūt net ir būtina bus pati įtvertinti Europos teisingumo teismui. Taigi ES turi labai e, e, aiškiai išdėstyti savo poziciją jungtinėms valstijoms per dėrybas. Priešingo atveju Europos parlamentas nepritars tolesniam teroristų finansavimo sėkimo programos sustarimui. Ačiū, ponai. Albrecht. Dėkoju, ponai Albrechtui. Dabar 2,5 minutės, ponai Tankai. Dėkoju. ECR frakcija paremė tarybas pirmąjį pasiūlymą dėl SWIFT ir dėl uh, terorizmo finansavimo sėkimo programos. Žinoma, numatant tam tikrus saugiklius. Mes e, tada pasisakėme už e, atvirą ir e, paslėptą antiamerikanizmą. Amerikai tenka didelė pasaulinė našta kovojant su terorizmu. Ir mes turėtume paremti Amerikos lyderiavimą šioje kovoje. Todėl manome, kad SWIFT susitarimas yra gyvybiškai svarbus instrumentas užkirsti kelią terorizmo finansavimui ir apginti mūsų piliečius abiejose Atlanto pusėse. Tačiau, nors ir buvau nuliūdęs, kad prieš šį sustarimą buvo balsuota prieš parlamente, aš pernelyg daug nenustebau. E, Lisabono sutartis suteikė parlamentui naujų galių. Bet e, laikinas e, šio sustarimo sustabdymas galbūt galėtų išeiti į gerą, nes Obamos administracija prastokai nusimano apie ES institucijas ir konkrečiai apie parlamentą ir jo galės. Tai sustiprins Amerikos diplomatų žinias apie parlamento narių padidėjusias galės. Daug šio parlamento narių manė, kad tai, kas įvyko, ignoravo mūsų parlamentinio darbo tikrovę. Palyginkime Izraelio, Taivanio, Kolumbijos ar didžiųjų Indijos ar Kinijos pastangas investuoti didžiulius išteklius, sukuriant gerus ryšius su Europos parlamentu. Tuo tarpu Amerika toli gražu neišnaudoja savo potencialo šią prasme. Tai aiškiai rodo ir tai, kad Amerikos ambasada Belgijoje yra dvigubai didesnė negu kad Amerikos atstovybė prie Europos Sąjungos. Aš tikiuosi, kad e, būsimas viceprezidento Bideno vizitas e, padarys gerą pradžią mūsų bendradarbiavimui. E, žinoma, kita kliūtis, kuri mūsų laukia, yra pritarti SWIFT susitarimui. Aišku, be to dar yra ir e, busimasis sutarimas dėl keliaivių duomenų perdavimo. Tai bus niekiek nemažesnė kliūtis. Ačiū. Dėkuoju, ponė Veržė. Dvi minutės. Pone aš esu, ne ponas. Ponios ir ponai, dar kartą kalbame apie komisijos ir tarybos mandatą dėl SWIFT projekto. Kalbame apie mandato projektą, kuris mums yra pristatytas. Ir atsižvelgiama į parlamento 2009 m. rugsėjo mėnesį išsakyto rezoliucijos tam tikrose išsakytose pageidavimo, į tam tikrus pageidavimus. Tačiau nėra aišku, kiek laiko bus saugojami laikomi duomenys ir kokios yra teisinės kompensavimo, žalos atlyginimo priemonės. Yra diskriminuojami ne JAV piliečiai. Ir aišku, kalbam apie tai, kad duomenų individualizavimas nėra įmanomas, nes tam trūksta priemonių, taigi tų duomenų perdavimo proporcingumas nėra visiškai e, aiškus. Ir jūs pats, e, pati komisarė, teigiate, kad yra priežasčių nerimauti dėl e, bankinių duomenų perdavimo. Esu labai nusivylusi ir nepasitikiu JAF institucijomis e, šiuose srityse. Taip pat, jeigu tik tai yra įtarimų, tai jau kelia nemažai nerimo. Kaip ir ponė Civil e, teigė, reikia kalbėti apie kokybę. Galbūt ES institucijos galės prižiūrėti, kaip vyksta duomenų perdavimas, tačiau kol kas garantijų neturime dėl to, kaip būtų galima apsaugoti ES piliečių teisės ir kitų žmonių gyvenančių Europoje teisės. Pažangos buvo pasiekta, tačiau to nepakanka ir mūsų piliečiai turi teisę į saugumą, turi teisės ir kitose srityse. Taip pat kyla ir asmenių duomenų privatumo klausimai. Tai yra rūpima problema mūsų piliečiams. Daugelis pasisakiusiųjų palėtė tą temą, dėl to šiandien turime jums pasakyti, kad mums būtinybės ir proporcingumo principai nėra pakankamai atspindėti, bent jau šiuo momentu. Pirmininkas, ponia Veržė, norėčiau tik tai pažymėti, jog puikiai žinau, jog, jog jūs esate moteris Tiesiog e, italų kalboje onorevolė yra skiriama ir vyrams, ir mo moterims, dėl to aš jūs ir pavadinau on onorevolė, kas e, ne neturi jokių aluzijų jokią lytį. Ačiū, panas Borgėsijo, dvi su pusė minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir e, akcentuoti tai, kad būtina kad Europos parlamentas nepamirštų, kiek svarbu naudotis e, savo gimtosiomis kalbomis, italų ar, ar kokia tai kita, tai yra labai svarbi kultūros dalis. Dabar, kalbant, grįžtant prie diskusijų esmės, norėčiau pasakyti, kad tai, kad parlamentas kaltinamas, jog vilkina procesą, bet aš manau, kad mes turime įvertinti tai, kad Šis klausimas yra labai dramatiškas ir skubus, bet negalime sumenkinti pagrindinių reikalavimų. Vakarų Europa pri, privalo apsiginti nuo terorizmo. Tiesa, kad reikia išlaikyti pusiausvyrą ir proporcingumą, negalime aukoti visko, negalime aukoti piliečių teisės į privatumą. Ta teisė turi būti užtikrinta ji ir yra užtikrinta naujoje komisijos formuluotėje, kuri yra priimtina ir kuri atsižvelgia į parlamento pasiūlytus pakeitimus tam, kad piliečiai galėtų kvesionuoti sprendimų teisėtumą teismuose. Na, o dėrybų gairės, dėrybų mandato gairės, kurias patvirtino komisija dėl SWIFTO susitarimo, mano vertinimu turėtų būti laikomos objektyviomis tam, kad, kaip jau minėjau, būtų užtikrintas reikalingas būtinas efektyvus bendradarbiavimas tarp ES ir JAV atitinkamų institucijų tam, kad būtų galima tikrinti finansinius sandorius ir tokiu būdu kovoti su teroristų grėsme. Tai yra aktualu abiems dėrybų šalims ir ES turi nepamiršti, kad turi gintis nuo terorizmo, nes iš ties perdėm daug tokių yra teroristų išpolių pastaruoju metu. Taigi turi vykti demokratinė e, priežiūra, kurią turi atlikti šis parlamentas. Taip pat reikalinga užtikrinti kuo galima didesnę duomenų apsaugą, turėjome ne ES piliečių duomenis, tam, kad taip pat būtų užtikrinta piliečių teisė į žalos atlyginimą. Daug informacijos, kurią pateikė Europos parlamento nariai, rodo, kad šio parlamento vaidmuo išties yra labai reikšmingas. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad susitarime reikalaujama, kad būtų įtvirtintas abipusiškumo principas, jeigu ES norės parengti savo teroristų finansavimo siekimo programą. Europa turėtų aktyviau įsitraukti šios darbus, nes tikrai reikia dar daug ką skubiai nuveikti. Aš manau, kad e, kitus klausimus aptarsime matyt vėliau ir juos aptariant reiks, turiuomenėje lėktuvų keliaivių duomenų perdavimą, aš manau, kad ir tuos klausimus reikia atitinkamai atidžiai apsvarstyti. Ačiū ponui Bargecijo, pana Štrasa, trys minutės. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, ponios ir ponai. Mes EPP frakcijos e, nariai norime susitarimo, norime geros partnerystės su mūsų draugais iš Amerikos, visų pirma, saugumo užtikrinimo srityje. Mes norime geros kokybės susitarimo ir pasiekti jį kiek įmanoma greičiau. Ir aišku, galime šiuo momentu konstatuoti, kad atėjęs momentas, kuris atitinka Lisabonos sutarties dvasę, tokia, kokia jinai vyravo e, priimant šią sutartį po e, rugsėjo rezoliucijos, po tarybos sprendimo e, lapkričio pabaigoj, po parlamento pozicijos priimtos vasario mėnesį susidariusi situacija yra geras komisijos tarybos ir parlamento bendradarbiavimo pavyzdys. Ir aš norėčiau padėkoti Jums komisijos narė ir tarybos atstovams už tą naują pradžią, kuri, kurią užtikrinot ir Jūs, ir komisijos nariai Reding. Europos piliečiai nori matyti, kad mes visi drauge ieškome sprendimų. Ir ne tik Europos piliečiai, bet ir tie, e, e, ne tik tie, kurie gyvena kažkur tai už šitos salės ribų, bet ir tie, kurie yra šioje salėje. Aš sveikinu ir mano draugus iš Austrijos, kurie čia susirinkę. Mes mūsų frakcijoje, ponios ir ponai, neieškome problemų, mes kovojame su tomis problemomis. Ir galime pasakyti, kad suradome tikrai labai nemažai gerų sprendimų, kurie yra įtvirtinti mūsų rezoliucijoje ir kalbant apie e, trečiasią šalis ir apie e, e, sutarties e, trukmės ir duomenų atšaukimą ir panašiai. Ir aš stebiuosi e, tais kolegomis žaliųjų frakcijos, kurie kažkada už rezoliuciją nebalsavo ir atsisako prisidėti, nešti savo indėlį. E, Norėčiau pakviesti, mėluosius kolegas, įlipti į šitą laivą ir plaukti drauge, ieškoti sprendimų kartu. Aš manyčiau, kad mes ir ateityje turime e, dirbti šitą kryptimį. Mums reikia skatinti toliau plėtoti terorizmo finansavimo e, sėkimo programą, ir reikia laikytis mūsų nustatyto tvarkaraščio, da, tai yra dar prieš vasarą čia parlamente imti diskutuoti apie dėrybų rezultatus ir pagaliau galbūt priimti atitinkamus sprendimus. Aš tikiuosi, kad mm, dėrybų rezultatai e, toliau atsispindės ir jūsų veiksmų plane, mm, e, sprendžiant visus e, su duomenų perdavimu susijusius klausimus ar SIS sistemos plėtojimo klausimus ir panašiai. Ačiū. Ačiū ponai Štrasa. Dabar dvi pusė minutės, ponė Gonč. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau priminti jums, kad praeitie turėjome tam tikrų negatyvių lūkesčių Paskui Europos parlamentas balsavo ir priminsiu jums, kas atsitiko po to. Aš manau, kad po to įvyko keletas teigiamų įvykių. Dabar situacija yra geresnė negu praeitie. Čia aš kalbu apie sustarimą tarp ES ir JAV. Aš manau, kad sugebėsime pasiekti tokį sustarimą iki vasaros. JAV dabar yra atviresnės mums, nori ieškoti sprendimų draugės su Europa daug labiau tai daro negu kad anksčiau. Taigi patyrėme geresnį bendradarbiavimą, koordinavimą tarp tarybos, komisijos ir parlamento ir tai yra gerai. Tai, kad ponė Cecilija Malstrom dalyvauja šiandien. E, mūsų darbe ir e, pasakoja mums, kas vyksta šitoje srityje, yra labai svarbu. Tai labai svarbus raktas ateičiai, užtikrinantis, kad ateities susitarimai bus geri kokių žingsnių reikia laukti ateityje. Pabrėšiu tai, ką ir kiti sakė. Europos parlamentas ir mūsų frakcija, socialistų ir demokratų frakcija, yra nusiteikusios siekti susitarimo, greito susitarimo ir gero susitarimo, kuris atsižvelgtų į Europos piliečių interesus, duomenų apsaugos interesus. Žinoma, mums tenka bendra atsakomybė veikiant kovoja e, prieš terorizmą Mes e, manome, kad pasikeitimas duomenimis gali prisidėti prie kovos su terorizmu. Turime įgaliojimus, turime dokumentą, turime daug klausimų, į, kuriuos, į kai kuriuos yra atsakyta, į kai kuriuos ne. Kai ką paminėjo mano kolegos prieš keletą minučių, dar reikia išsiaiškinti daug ką. Mūsų laukia dar dvi savaitės pamastymui, negalėjome balsuoti ir e, turime panaudoti tą laiką ieškodami sprendimų, kurių anksčiau negalėjome surasti. Aš tikrai manau, kad per dvi savaitės galima būti šią linkme daug ką nuveikti ir tai padės mums parlamente apsispręsti. Dėkoju. Dabar pasakys baronienė Latford. Ir labai norėčiau, kad e, suvoktume, kad e, turime daug e, lankytojų galerijoje, daug žmonių klausosi mūsų ir stebi posėdį per internetą. Taigi, žodis baronieniai Latvart. Ačiū pirmininkė. Komisija aiškiai įsiklausė į mūsų balsą, Naujasis, nauja įgaliojimai yra tobulesni, lygnant su ankstesniaisiais buvo atsižvelgta į mūsų nerimą, to e, susirūpinimo aš neminėsiu. Dėkoju savo kolegiai, kurie jau apie tai kalbėjo. Keletą žodžių apie procesą ir apie kontekstą. Aš manau, kad pastarėjai įvykiai parodė, ko galima pasiekti, kai partneriai viens kitą gerbę. Kaip ir komisija, aš manau, kad JAV valdžia taip pat ėmėsi žingsnių tarpusavę supratimo link. Ir aš šia prasme noriu padėkoti Amerikos atstovui už tai, kad jis gana gerai supranta, kaip veikia Europos parlamentas. Dabar mums reikia gerų įgaliojimų, nes pereitą kartą taryba neatsižvelgė į parlamento susirūpinimą ir privertė mus balsuoti prieš šį susitarimą. ES ir JAV valdžia praeitįje spontaniškai reagavo į poreikį imtis veiksmų kovojant su terorizmu. Taip toliau būti negalima, turime naujos pradžios, turime naujų susitarimų dėl duomenų perdavimo ir e, laikymo, kurie remtųsi mūsų principais. Mes turime užtikrinti, kad nebus neplanuotų veiksmų. Kiek aš suprantu, komisarė Malsom ketina elgtis būtent taip, kad galima būtų išvengti spragų, e, ir dubliavimuose, kad galima būtų sukurti saugumo e, mechanizmą, kuris e, būtų tikrai patikimas. Ačiū poniai Latford, dabar kalbės ponės Argentinį. Ačiū pirmininkė. Nesvarbu, ar patvirtinsime ar ne rezoliuciją, vis tiek manau, kad taryba mūsų užklausė išklausė to, ką sakėme praeitą kartą ir puikiai žino, ką dabar daryti. Šis parlamentas nerimauja dėl pagrindinių teisių ir ES piliečių privatumo apsaugos. Taip pat dėl duomenų apsaugos. Tai yra labai svarbios teisės. Negalime atlikti kaštų naudos analizės, kai kalba eina apie tokius dalykus kaip žmogaus teisės. tai, kad reikalingos nuotraukos vaizdinės, vaizdiniai duomenys ir konkretesni duomenys. Aš nemanau, kad tai yra labai e, geras argumentas, aš nemanau, kad techniškai jis yra pagristas. Iš principo daugiausia kalba eina apie kaštus, bet kaip jau sakiau, kai kalbame apie pagrindinės teisės, neturime kalbėti apie tai, kiek tai kainuoja. Pirmą kartą Europa yra vertinama kaip dėrybinis partneris, dirbantis vienodų pagrindų su JAV. Ne vien tik tai linkčiojama yra galvomis, sutinkama su viskuo, ką sako amerikiečiai. Dabar mes patys diktuojame žaidimo taisyklės. Taryba, parlamentas ir komisija turi įgaliojimų tinkamai sužaisti šį žaidimą. Taigi norėčiau paprašyti tarybos ir komisijos nepamiršti Europos žmogaus teisų hartijos kur dabar galioja. Hartija turi takoti jūsų įgaliojimus ir dėrybų rezultatus. Tikiuosi, kad dėrybų rezultatas bus tinkamas. Tikiuosi, kad pasinaudosite įgaliojimais, kuriuos mes jums praeitą kartą suteikėme. Laukiu rezultatų, kuriuos parvešite namo. Dėkoju. Ponys Argentinį. Kitas kalbėtojas, ponas Migalskis. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandieną Junktinės Amerikos valstijos yra vienintelė pasaulio valstybė daugia dimensinė supervalstybė karinė ir ekonominė prasme. Mums pasisekė, kad ši valstybė draugiškai nusiteikusi mūsų atžvilgiu, kad mūsų vertybės yra tos pačios ES ir JAV. Turime to nepamiršti, turime tai vertinti ir paremti Junktinės Amerikos valstijas, kovojant su terorizmu. Junktinės Amerikos valstijos jau eilę dešimtmečių gynė Europą nuo komunizmo ir JAV dėka Europa buvo laisva 40 metų. Dabar Junktinės Amerikos valstijos remia laisvą laisvo pasaulio idėją, laisvo nuo terorizmo pasaulio idėją. Na, kalbant apie finansinės ir technologinės priemonės kovojant su terorizmu ir JAV, ir Europoje tam tikros priemonės daro gėdą Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms. Taigi aš manau, kad per šį susitarimą mes turime padėti JAV kovoti su terorizmu. Negalime abejoti šiuo, šiuo, šiuo procesu ir, aišku, turime laikytis visų e, taisyklių, tačiau tikiuosi, kad taryba, komisija ir parlamentas, e, na, galiausiai apsispręs, kaip jie veiks. Ir šiandieną mes turime išreikšti savo politinę valią, pritarti šiam susitarimui ir aš manau, kad tos valios čia pakanka. Junktinės Amerikos valstijos pasirašytų susitarimą su ES, kuris būtų ir draugiškas, ir grindžiamas partnerystės principų. Dėkoju. Ačiū. Pane Svensson, vieną minutę. Eh, tack herr ordförande och tack till kommissionen och rådet för de framsteg som ändå... Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijai, tarybai už padarytą pažangą nuo tada, kai parlamentas e, vasario mėnesį atmetė SWIFTą. Dabar parlamentas turi galim, daugiau galimybių e, teikti reikalavimus dėl naujo susitarimo ir būtų protingai tuos parlamento reikalavimus įsiklausyti ir išklausyti argumentus, kuriuos parlamentas pateikė vasario mėnesį. Mes kalbame apie piliečių teisės, apie mm, teisinės valstybės pagrindus. Dėl to mes negalime leisti e, perdavinėti masiškai duomenis. Toks susitarimas pažeistų e, teisės ne, ne, nekaltų piliečių ir juos e, sumestų į vieną kontekstą su kaltaisiais. Mes negal, mes turime e, perduoti ir keistis duomenimis apie tuos asmenys, apie kuriuos yra konkrečių įtarimų. Priešingų atveju reiktų užduoti savo klausimą, ar mus valdo mūsų teisėkuros technika, mechanizmai, ar vis dėlto konkrečios vertybės ir piliečių teisės. Atsakymas yra vienareikšmiškas. Ačiū. Minuto vo februári dohodu o spracovaní a zasielaní údajov. 2010 vasario 11 mes atsisakėme e, ratifikuoti TFT susitarimą su JAV dėl terorizmo finansavimo sėkimo programos įgyvendinimo, nes jis e, iš esmės kirtosi su duomenų apsaugos principais. Taip pat nebuvo tikro abipusiškumo, nes antroji sustarimo šalis nebuvo pasirengusi teikti ES tokio mm, pat lygmens duomenų. E, taigi tai nebuvo lygiai teisės susitarimas. Ir tai nėra priimtina. Nepriimtina e, sudaryti susitarimą dėl duomenų e, pasikeitimo, perdavimo, kai tie duomenys yra visiškai neribojami. Jeigu uh, pirmininkas nutraukė poną Pašką ir suteikė žodį ponui Koelio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho, Sra. Comissária, caras e caros colegas. Apoiei neste. Pone tarybos pirmininkė, pone komisijos narė, ponios ir ponai. Šiam parlamentui labai svarbus sutarimas e, tarp ES ir jungtinių valstijų. Čia mes kalbame apie transatlantinį bendradarbiavimą bendraja prasme, taip pat kalbame apie laisvės, e, saugumo ir teisingumo bendrą erdvę. Praėjusiojame plenarnėme posėdėje aš balsavau prieš tokį susitarimą, kadangi uh, nepritariu uh, tokiam masiškam duomenų perdavimui Junktinėms Amerikos valstijoms. Aš kaip ir daugelis kitų kolegų sakiau, kad šis susitarimas nėra toleruotinas. E, mes jau kalbame apie proporcingumo, integralumo principus, apie Europos piliečių duomenų apsaugą. Ir dabar konstatuoju, kad e, komisija ir taryba laikosi kitokio požiūrio ir bendradarbiauja su parlamentu. Ir manau, kad mums drauge pavyks nustatyti pagrindinės teisės, laikytis tų pagrindinių teisių ir pa, e, nustatyti pagrindinius principus, kuriais būtų galima keistis, pagal kurios būtų galima keistis duomenimis su jungtinėmis valstybėmis, siekiant padėti joms kovoti su terorizmu. Aš manau, kad Europos. E, puiku, kad Europos parlamento rezoliucija buvo atsižvelgta mes kalbame apie apibusiškumo principo laikymasi, proporcingumo principą. Mes turime užtikrinti pagrindinės E, pagrindinius principus, pagrindinės garantijas numatyti, e, keičiantis duomenimis ir nustatant duomenų saugojimo laikotarpius ir jų ištrinimo momentą. Norėčiau Jums priminti, kad e, čia mes kad numatome ir piliečių galimybę teisiškai apsiginti ir taip pat principus, pagal kuriuos duomenys būtų teikiami apie trečiosiam šalims. Aš manyčiau, kad visi šie principai sėkmingai padės užkardyti terorizmo nusikaltimus. Jeigu viso to mes nepasieksime, tuomet Europos parlamentas nepritars susitarimui. Dėkoju. Ačiū ponui Kolielio. Dabar ponė Boskurt. Ačiū pirmininkė. Komisija, komisijos atstovė, tarybos atstovė. Uh, Komisijos e, įgaliojimų projektas yra žingsnis teisinga linkme. Kova su terorizmu yra didžiulis prioritetas, dėl to labai svarbu pasiekti susitarimą, ko galima greičiau, dėl finansinių duomenų perdavimo tarp ES ir ją, bet ne bet kokią kainą. Didelė dauguma parlamentarų pasisakė prieš bet kokį blogą susitarimą su JAV. Mes pasisakėme prieš Europos parlamento kuris atstovauja ES piliečiams neįtraukimą į šį procesą. Mums taip pat rūpi mūsų piliečių teisės. Jos turi būti užtikrintos, nes jeigu norime, kad šis mandatas būtų patvirtintas, kad ne, ne, neatsidurtume tome pačioje situacijoje kaip vasario mėnesį, taigi turi būti pateiktos labai svarios priežastys, kad mes tartumėme taip. Parlamentas turi, inform, turi būti informuojamas nedelsint ir visapusiškai ir taip pat reikia atsižvelgti į parlamento prieštaravimus dėl pagrindinių teisų ir laisvių garantijų, garantavimo dėl duomenų privatumo apsaugos privačiame sektoriuje. Negalime leisti, kad duomenys būtų perdavimi, jeigu jie yra naudojami kitais tikslais nei kova su terorizmu. Aš laukiu, kaip bus parlamentui, e, tarybai ir komisijai įmanoma užtikrinti piliečių teisės. Aišku, objektivumo principas yra labai svarbus. Ar tikrai Junktinės Amerikos valstijos viską už mus padarys? Aš norėčiau, kad aiškiai detaliai būtų kalbama apie mūsų piliečių teisės, jų užtikrinimą, reikalinga ES tam tikra institucija, kurie tikrintų JAV paraiškas kaip Europos komisija ketina įsteigti tokią instituciją. Ar tai būtų Šengeno institucija, ar tai tiesiog būtų e, teisėjo taikoma procedūra. Norėčiau gauti atsakymą į šį klausimą. Dėkoju. Aleksandras Alvaro. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos narė Malinstrom. Manau, kad dabar turimas dėrybų mandatas Be kita ko įrodo, kad Europos komisija, Europos parlamentas vėl laikosi vienos linijos ir bendradarbiauja, taip kaip ir turėtų būti. Europos parlamentas e, vasario mėnesį atmetė susitarimą, tai yra parodė savo raumenis, tai buvo teigiama, tačiau tai neturi nieko bendros raumenimis, tai yra tiesiog e, parodyta, kaip reikia prisimti atsakomybę derantis atsakomybę prieš piliečius. Ir dabar vyksančios e, dėrybos dėl duomenų perdavimo turės e, išsiaiškinti daugelį klausimų, e, kaip antai, kaip yra gerbiami piliečiai, savieji piliečiai, kaip yra gerbiamas partneris. Aš manyčiau, kad mes į tas dėrybas galime, e, dėrybose, dėrybų mandate galime atspindėti daugelį dalykų, kurie mums rūpi, e, dalykų, kurie susiję su mūsų piliečių apsauga, jų duomenų apsauga, jų e, galimybėmis teisiškai apsiginti, ypač jeigu jų teisės yra pažeidžiamos kur kitur, ne Europos Sąjungoje. Buvo daug kalbama apie masiškas, masišką duomenų perdavimą, daug apie tai kalbėta. Uh, Reikia išsiaiškinti, ar priimamame e, dėrybų mandate turi būti aiškiai apibriešta, kada ir kaip e, ta problema gali būti išspręsta. Priešingų atveju bus labai sudėtinga gintis e, remiantis aspektų, jisai, kaip jisai buvo su, suformuoluotas iki šiol. Aš esu įsitikinęs, kad komisija šią problemą išspręs tikrai išmintingai. Dėkoju. Dėkoju ponui Alvaro. Dabar pasisakys ponas Černetski. Ir prašyčiau laikyti skirto laiko. Vieną minutę. Dėkoju. Pone pirmininkė, diskutuojame šiuo klausimu likus dviems dienoms, kai 27 valstybių narių ministrai susirinks aptarti tą patį klausimą. Taigi kažkuri prasme mes darome politinį spaudimą. Diskutuojame problemą ir bandome suformuluoti dėrybų, įgaliojimus dėrybose su uh, JAV. Iki tų dėrybų liko keletą savaičių. Komisija, nors ir labai gerbiu, ponė komisarė, toli gražu nėra labai lanksti, nes ji nepatekė jokių alternatyvinių sprendimų. Kitaip sakant, arba priimkite viską arba nieko. Aš manau, kad toks kelias niekur neveda, tik tai į aklavietę. Žinoma, reikia daugiau bendradarbiavimo, bet e, viską lemia detalės. Kalbant apie pagrindinės, e, pagrindinį teisų hartiją, man iškyla klausimas, o kas atsitiks, jeigu tas susitarimas kirsis su pagrindinėmis hartijos nuostatomis? Ponas Bafton. Keista, kad e, komisija, nepaisant parlamento ir piliečių teisės komiteto e, atmetimo ir toliau derisi apie milijonų europiečių duomenų perdavimą JAV. E, aš priešinčiausi, jeigu mano vyriausybė stengtųsi tą daryti. Tokios informacijos perdavimas veda mus prie Europos didžiojo brolio sistemos sukūrimo. Duomenis e, bus galima saugoti 90 metų ir nors JAV sako, kad jie bus ištrinti po penkių metų, jau yra atveju, kai duomenys buvo perduoti didelėms Amerikos kompanijoms. Europos parlamentas pareiškė savo nuomonę apie šiuos e, pasiūlymus, bet komisija nenori nusileisti. Vasario 11 Europos parlamentas vėl atmetė laikinai susitarimą, o savaitę prieš tai tai padarė piliečių teisė komitetas. Jūsų užsispyrimas stumti šį susitarimą rodo, kad jūs negerbėte mūsų piliečių, tame tarpe ir mano šalies Velso žmonių. Monika Olmai. Ačiū. Pane Holmaier, dvi minutės. Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, im G. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyjei kolegos, priešingai negu prieš tai, mane, prieš tai kalbėjusysis, aš norėčiau pasveikinti ir padėkoti ir komisijos nariai Malmström ir e, tarybos atstovams. E, už visas iškeltas problemas ir už viską, į ką buvo atsižvelgta, kalbant apie tai, ką mes buvome iškėlę šiame kontekste. Aš taip pat dėkoju, kad e, dėrybų mandate buvo e, atsižvelgta į visas mūsų kolegų e, išsakytas pastabas tiek ir kalbant apie apipusiškumo principą, tiek ir apie e, duomenų perdavimo principus. Aš manau, kad yra galimybių e, numatyti konkretų, nelabai ilgą duomenų ištrinimo terminą. Ir e, man atrodo, kad e, taip pat reikėtų stengtis išvengti e, e duomenų e, perdavimo, apie asmenis, kurie, e, dėl kurių net nėra iškelta jokių įtarimų e, terorizmu. Man taip pat labai svarbu yra tai, kad mums reikėtų siekti sukurti ir savo terorizmo finansavimo siekimo programą, e, kuri padėtų mums išvengti tokio masiško duomenų siuntimo jungtinėms valstijoms. Tai nereikštų, kad mes nepasitikime jungtinėmis valstijomis, tiesiog norime e, Europoje tapti aktyvesniais e, kovo su terorizmu srityje ir tarpusavyje galėti keistis duomenimis šiam tikslui siekti. Todėl prašyčiau komisijos pamastyti, kaip šioje, šiame kontekste būtų galima į diskusijas įtraukti ir savos teroristų finansavimo sėkimo programos sukūrimą. Dėkoju. Pone Fažon. Dvi minutės. Precedijaučiai. Terorizm iš vedno. Ačiū pirmininkė. Terorizmas yra viena pagrindinių saugumo grėsmių ES, taigi mes turime pradėti dėrybas su Junktinėmis Amerikos valstijomis dėl finansinių domenų keitimosi, kuo galima greičiau, bet ne bet kokią kainą. Naujasis susitarimas turi apsaugoti Europos piliečių duomenis. Turime pasiekti geresnį susitarimą, kuriame būtų atsižvelgiama į žmogaus teisės ir kuris taip pat išspręstų masinio duomenų perdavimo problemą, kai kalba eina apie milijonus ES piliečių. Susitarimas turi būti grindžiamas abipusiškumo principu, tam, kad JAF valdžios institucijos panašius duomenys perduotų ir Europos Sąjungai dėl finansinių duomenų. Jeigu Europos Sąjunga pati apsispręstų sukurti teroristų finansavimo sėkimo programą. Džiaugiuosi, kad komisija tam pritarė. Naujasis susitarimas turi numatyti griežtesnės garantijas dėl duomenų perdavimo trečiosiams valstybėms, ar leisime JAV perduoti tas, tuos duomenys bet kokiai valstybei, ar nustatysime aiškius kriterijus. Būtina turėti aiškius saugiklius ir taip pat tos šalys, iš kurių siunčiami duomenys, turi išduoti sutikimą duomenų perdavimui trečiosiams valstybėms. Taigi reikalinga tam tikra sistema. Ir dėl to mes klausėme, kokių priemonių galėtumėme numatyti tam, kad užkirstumėme kelią duomenų perdavimui trečioms valstybėms, jeigu prašymas ne, nebūtų pagrindžiamas. ES neturi teroristų finansavimo sėkimo programos, taigi mūsų saugumas priklauso nuo JAV, bet ko mes galime tikėtis mainais, mes turime pasirūpinti, kad būtų atšauktas susitarimas su JAV, jeigu nebūtų užtikrinamos mūsų garantijos. Mums taip pat labai neramu, kiek leisime kitiems kištis į mūsų privatumą, kai kalba eina apie tokius dalykus. Pirmininkas, ačiū. Pusantros minutės poniai Cecilijai Vikstrėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums, liberalams, pasibaigus po antrojo pasaulinio karo buvo labai svarbu nulatos kalbėti apie transatlantinius santykius tarp ES ir JAV. Mes norime stiprių santykių, norime bendradarbiavimo visose srityse, tačiau kai prasideda bendradarbiavimas, atsiranda sunkumų ir tuos sunkumus reikia įveikti. Vienas sudėtingesnių dalykų buvo, žinoma, žmonių teisė į asmenį integrumą, integralumą, asmenio gyvenimo apsaugą. Uh, priva, teisė į privatumą. Ir mes e, džiaugiamės, kad Europos parlamentas atmenė, atmetė laikiną įsvift susitarimą. E, Europa turi nepamiršti demokratijos, atvirumo, skaidrumo ir mes tikrai tomis vertybėmis parlamente tikime. SWIFT procedūros tikrai nebuvo tobulos ir reikėjo daug ką keisti. Europos parlamentas labai aiškiai pasisakė dėl to, ko mes norime, jeigu e, pritartumėme naujam nuolatiniam susitikimui. Yra pateiktas kriterijų sąrašas rezoliucijoje, rezoliucija, kurią šiandien aptarėme parlamente. Ir kai į tuos reikalavimus bus atsižvelgta, tuomet aš lauksiu naujų balsavimų. Aišku, bus nesutarimų dėl saugumo ir dėl teisės į privatumą, tai mums yra labai svarbus tikslai, bet dabar e, palikime, pamirškime tai, kas jau įvyko ir siekime tikslo, tai yra nuolatinio gero susitarimo dėl bankinių domenų perdavimo, kuris užtikrintų saugumą piliečiams ir piliečių teisų apsaugą. Tai yra labai svarbu. Dėkoju. Kolega, la parola. Dėkoju ir jums. Dabar pasisakys ponia Gijom. Dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Turbūt e, vienareikšmiškai sutarėme, kad kova su terorizmu yra mūsų bendras uždavinys. Ir e, aišku, turime joje dalyvauti, bet mūsų prievalė taip pat užtikrinti, kad piliečių teisės e, tame tarpe ir asmeninių duomenų apsaugos teisė būtų gerbiama. Ir aš kalbu čia ne vien tik tai tarybos ir komisijos atstovams, bet ir JAV atstovams, e, su kuriais mes norime susidaryti susitarimą. Kalbant apie esminis reikalavimus, jie yra susiję su e, duomenų laikymu ir saugojimu. Kodėl turėtume numatyti penkerius metus duometų saugojimui, jeigu tie duomenys nenaudojami, ar negalima būtų sutrumpinti šį laikotarpį. O kai kalbama apie duomenų atranką, tai e, ten iš vis penkių metų termino nėra minimam, eina kalba apie 90 metų. gali atsitikti taip, kad tas duomenų e, panaudojimas sutaptų su kažkokiu konkrečiu teismu ar tyrimu. Antra vertus, duomenys galėtų būti laikomi ES, ne JAV. Aš norėčiau, kad komisija ir taryba atsakytų į mano klausimus. Europos parlamentas tikrai nenusileis ir nepasitrauks. Tikiuosi, komisija ir taryba į tai atsižvelgs. Dėkoju dabar pasisakys ponė Grisbek. Dėkoju. Pone komisarė, brangus kolegos, e, prieš du mėnesius buvo žengtas labai im... svarbus žingsnis, kai mes atsisakome pritarti SWIFT susitarimui. E, nekartosiu to, kas tada buvo išsakyta, tik priminsiu, kad kai kurie žmonės tą dieną paminėjo kaip pirmąją tikrą demokratijos dieną Europos parlamente po Lisabono sutarties įsigaliojimo. E, niekas negali kvestionuoti mūsų piliečių laisvių. Tai buvo taip pat žingsnis e, įtvirtinant Europos parlamento galias, bei aiškiai akcentavo mūsų pranešėjos e, drąsą Ir aš e, sveikinu Žanin su jos užsispyrimu ir, ir ryštu. Aišku, niekas nebejoja, kad kai kalbame apie kovą su terorizmu ir saugimą, e, egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Taigi, e, kai kalbame apie naujus dėrybinius įgaliojimus, mes turime ieškoti pusiausviros tarp pagrindinių teisių, kurios e, yra ES vienas iš kertinių elementų ir mūsų saugumą. Turime žengti teisingumo keliu, turime pasinaudoti teisinę sistema. Turime taip pat tikėtis tam tikro proporcingumo principo ir turime būti atidūs e, ir reiklūs e, kai kalbame apie duomenų perdavimą, apie tai, kad nebūtų galima vienai per kitaip e, koreguoti duomenų ir taip toliau. Taigi drauge bendradarbiaudami, subalansuotai bendradarbiaudami turime rasti pusiausvyrą tarp saugumo ir laisvės. E- Ačiū poniai Krysbek, norėčiau visus paraginti laikyti skirto laiko. Ponas Ančių, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Europos Sąjunga pripažįsta, kaip svarbu keistis informaciją visame pasaulyje, kovojant su, su terorizmu. Mes Mūsų frakcija pritarėme tam, kas daroma siekiant užkirsti kelią ir kovoti su terorizmu. Mes juk atstovaujame mūsų piliečių interesams, mes esame jų išrinkti ir dėl to įsipareigojame juos saugoti, turime apsaugoti jų laisvės ir teisės, kurios yra įtvirtintos visose sutartyse ir konvencijose. Tai yra, pavyzdžiui, visiškai e, ne, e, tokios teisės ir jų apsauga, kaip e, teisė apsiginti teismuose, pagrindinės teisės ir laisvės, teisės duomenų apsauga, teisė į privatumą. Aš manau, kad Europos institucijos turėtų e, prižiūrėti, kaip visa, visų tų teisių e, laikymasis e, vyksta, kaip jis garantuojamas. Ir tik tai laikantis tokio principo reikia kovoti su terorizmu ir perduoti duomenys tik tai apie tuos asmenys, dėl kurių yra konkrečių įtarimų. E, Priešingo atveju piliečiai turi teisę kreiptis į teisminės institucijas, siekdami apginti savo e, teises, jeigu jos buvo pažeistos. Mes turime įvertinti ir galėti kontroliuoti, kaip yra laikomasi dėrybų mandato. Turime užkirsti kelią galimoms klaidoms ir netikslumams. Manau, kad svarbu, kad ir frakcijose vyktų informacinio pobūdžio sustikimai Taip pat ir nacionalinės delegacijos turėtų renkti e, susitikimus su savo kolegomis iš Amerikos, kurie yra kredituoti valstybėse narėse. Kalbėtojas yra nutraukiamas. Ponas Görens, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Tas galinėjimasis tarp Europos parlamento ir komisijos ir tarybos dėl SWIFT susitarimo galėjo būti prasmingas su sąlyga, kad e, duomenų apie e, finansinius sandorius e, perdavimas yra skirtas būtent kovai su terorizmu. Tačiau praktika rodo, kad ne viskas yra saugu, kai kalbame apie duomenų panaudojimą. Žmogus, kuris Euro, jungtinėse valstijose įtariamamas kaip terorizmas, nebūtinai to terorizmu įtarin, gali būti įtariamas ir Europoje. Ar e, duomenų e, m, kaupimas ir išsaugojimas yra prasmingas tik tai tada, kuomet jo, e, jų e, kontrolė yra pakankamai už, užtikrinama kompetitingų institucijų ir struktūrų ir remiantis atitinkamomis sudarytomis sutartimis? Manau, kad e, E, šis susitarimas yra vienas iš, viena iš pirmųjų krekščių, kurie turėtų e, padėti mums laikytis e, visų svarbių principų šiame kontekste. Dabar ponas Derosa. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu šias diskusijas prieš tarybos svarstymus. Ir taip pat sveikinu, kad komisija atsižvelgė į parlamento išsakytus klausimus, kai buvo atmestas tarpinis susitarimas. Neprik... Nuo dėl tam tikrų aplinkybių, kurių negalime kontroliuoti, negalime šiandien e, priimti rezoliucijos, bet balsuosime gegužės 6 dieną ir aš raginu komisiją nepasirašyti susitarimo iki šios datos. Parlamento sutikimas yra reikalavimas, kai kalba eina apie tarptautinius susitarimus, tai taip pat e, aktualu kalbant apie sutarties atitikimą žmogaus teisų hartijai. Taigi labai svarbu nepamiršti, kad tas šiek tiek užvilkinimas tikrai nepakenks susitarimui. Mes rūpinamės masinių duomenų perdavimu ir tų duomenų kontrole, e, kuomet e, tie duomenys jau nebus mums pavaldus. Ir tikimės, kad į tuos klausimus bus atsižvelgta. Norime artimesnio bendradarbiavimo tarp ES ir JAV Tačiau tas bendradarbiavimas turi būti grindžiamas abipusę pagarbą piliečių teisėms. Dėkoju. Dėkoju. Pereisime prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Kristijan Preda. Ačiū, pirmininkė. Kaip puikiai žinome ir kaip teigia daugelis kalbėtojų, kova su terorizmu yra svarbus uždavinys. Na, nepritarti Junktinėms Amerikos valstijoms tikrai nėra mūsų tikslas. Ir, kaip sakė vienas kolegų, tas nusiteikimas prieš amerikiečius gali būti pagrindinė Europos parlamento egzistavimo priežastis. Jeigu blokuosime šį, šį susitarimą, e, tuomet tikrai neprisidėsime prie kovos su terorizmu, bet aš norėčiau akcentuoti abipusės pagarbos principą. Ir ES, ir JAV turi bendrų priešų, kurie naudojasi tuo, kad tarp mūsų trūksta pasitikėjimo. SWIFT duomenys turėtų būti naudojami tik tai kovai su terorizmu. Aišku, gali būti išimčių, pavyzdžiui, prekyba narkotikais, špionavimas. Pasitikėkime amerikiečiais. Dėkoju. Dabar pasakys ponas Zeiber. Vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Manau, kad e, Mes galime net nebejoti, kad transatlantinė partnerystė yra mūsų užsienio politikos pagrindas, taip pat kova su terorizmu ir bendradarbiavimas tarp ES institucijų yra labai svarbus. Faktas yra tas, kad e, su Lisabono sutartimi mes įgyjome naujus pamatus ir e, mūsų piliečiai turi ypatingas naujas teisės ir mes, e, tai yra, institucijos turi naujas teisės, turi, kuriamis turi pasinaudoti gindami piliečių teisės ir laisvės ypač kalbant apie teisę į privatumą. Dėl to mes pasisakome už tai, kad būtų perduodami duomenų konkretus, e, duomen, konkrečios duomenų ištraukos, o ne masiški duomenų e, rinkiniai. Ir aš manau, kad taip pat labai svarbus yra ir apipusiškumo principas, proporcingumo principas. Norėčiau paklausti pirmininkaujančios valstybės, kur ji buvo šiandieną iš ryto, kai mes kalbėjome apie biudžeto patvirt, e, įgyvendimo patvirtinimą e, dėl 2008 metų. Taryba savo nebuvimu tiesiog sublizgėjo. Ačiū. Kolega, la parola. Dėkuoju. Žodis ponui Bronš. Vienas iš svarbiausių klausimų yra ar e, tie duomenys urmų, tai yra duomenys apie visus turėtų perduodami vienu kartu, ar turėtų būti perduodami duomenys apie atskirus asmenys. E, Pavyzdžiui, jeigu uh, žvėjai iš orknisalų staiga taptų radikalais, tada galima būtų nusitaikyti į juos. Jeigu atsirastų dėstytojų, kurie vietoj to, kad savo studentus e, varytų į kapus nuoboduliu, imtų prieš juos kovoti, tada reikėtų imtis prieš juos veiksmų. Taigi, aš manau, kad turime elgtis pagal sveiką protą.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 ir kontroliuojant finansų srautus. Vasario mėnesį kairioji frakcija atmetė susitarimą, nesiūlydama savo sprendimo. Ir taip e, situacija tapo sudėtingesnė ir dabar mes turime susitelkti ir priimti naują susitarimą. Aš manau, kad komisija ir taryba yra atviro šio klausimu, tačiau labai svarbu išsiaiškinti, kiek svarbu um, te, perdavinėti duomen, tokius milžiniškus duomenų srautus, apie kuriuos yra kalbama. Jeigu yra kokiu nors abejonių, dar vertėtų pamastyti, kas kontroliuos tuos, e, e, tą duomenų, duomenų perdavimą jungtinėms valstijoms. Aš manau, kad e, turėtų ne Europolas ar kokios kitos ES institucijos atlikti tas kontrolierės vaidmenį, o kitos tarptautinės institucijos. Juk mes kovojame su terorizmu, tačiau neturėtume E, apeiti žmogaus pagrindinių teisių, piliečių teisių. Aš manau, kad e, turime užtikrinti e, garantijas, kad neiškiltų kokiu nors potencialių konfliktų. Dėkoju. Ačiū. Pone Jetinmaki. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die heutige Gerbėmiai kolegos, šiandieninės diskusijos rodo, kad piliečių teisės ir kova su terorizmu nėra lengvai suderinami dalykai. SWIFT susitarimas, dėl kurio šiandieną diskutuojame, atskleidžia problemą e, stengiantis užtikrinti piliečių teisų apsaugą ir tuo pat, investuoti į, e, tuo pat metu investuoti į e, saugumą duom, didelių duomenų e, komplektų perdavimas jungtinėms valstijoms yra tikrai e, aktuali ir opi problema. Man kila pora klausimų, ar tas dvišalis susitarimas yra terminuotas, jeigu taip, tai kokiu, e, koks jo laikotarpis, galiojimo laikotarpis. O jeigu ne, kuomet, kada tie duomenys yra galiausiai numatomi ištrinti? Dėkoju. Dėkoju, ponė Vertman, jūs pasisakėte šiek tiek skubotai e, prieš ponė Tenmakį, bet na, dabar žodis ponė Tenmakį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kova su terorizmu yra labai svarbi ir ES turi įsitraukti į tą kovą. Tačiau to negalime daryti menkindami žmonių teisių. Žmogaus teisės, pagarba žmogaus teisėms yra vienas svarbiausių, vienas svarbiausių Europos vertybių Tai turėtų būti svarbus veiksnys transatlantinio, transatlantinėme bendradarbiavime. Labai svarbu, kad transatlantinis bendradarbiavimas duotų, rezultat, duotų rezultatų, bet jis bus, jis turi vykti abiejomis kryptimis ir remiantis abipusę pagarbą. Duomenų perdavimas, keitimasis duomenimis turi būti vykdomas individualių pagrindų ir aš norėčiau akcentuoti, kad negalima naudotis kova su terorizmu kaip pasiteisinimu menkia, menkinant žmogaus teisės. Jeigu taip elgsimės, pasiduosime teroristams. Dėkoju. Pone Nedelčeva. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas, ponė Lopės Garido, komisarė Malstrom, norėčiau pasveikinti tuos, kurie rengia rezoliucijos tekstą. Uh, dėl galimo susitarimo dėl bankinių duomenų perdavimo, kuriu, kuriais bus naudojamasi kovojant su terorizmu. Yra siekiama pusiausvėros tarp saugumo ir duomenų apsaugos ir pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos. E, teisminės institucijos įsteigimas, e, kuris svarstytų paraiškas gaunamas iš išduotė parlamento, būtų labai svarbu, jeigu norime pasiekti subalansuoto rezultato. Turime ginti ir užtikrinti proporcingumo principą, kai yra prašymas perduoti duomenis urmu. Europos institucijos, valstybių narių institucijos turi gauti informaciją apie duomenis, kurie yra saugomi JAV teritorijoje. Uh, Tai yra labai svarbu, kadangi SWIFTas yra susijęs su demokratija ir tikiuosi, kad mes, mums pavyks e, pasiekti gerą rezultatą piliečių labui. Dėl... E, Dėkoju. Paskutinis pasisakymas spontaniškų pasisakymų procedūroje bus e, Ponios Vandenkam pasakymas. Ne, atrodo, kad ne. Tai tada dėkoju Jums. Išklausysime dabar pono Lopes Kerido. Jis pasisakys tarybos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Pradėsiu nuo pasakymo ponui Zeiber, kad e, jūs paminėjote šio ryto diskusijas. Ir noriu Jums priminti, kad aš dalyvavau posėdyje šį rytą, gal Jūsų nebuvo, galbūt ir popiet Jūsų nebuvo, bet mano kolegos paprašė manęs ir aš ryte atėjau į posėdį. Aš manau, kad ši diskusija buvo nepaprastai konstruktyvi. Aiškiai atspindinti tai, kad e, visos suinteresuotos šalys, e, taryba, komisija, parlamentas puikiai bendradarbiauja. Pone Henis Plaskard, viena iš panešėjų, tai pripažino, ji pasakė, kad taryba ir komisija dirbo bendradarbiavimo dvasioje. Dėkoju jai už tai. Nėra abejonių dėl to, ir apie tai kalbėjo komisarė Malstrom, kad e, tie įgaliojimai, kuriuos e, eventualiai priims taryba, atsižvelgs į tai, ką jūs minėjote. Tikrai e, jūsų pastabose ir pasiūlymuose mes randame įkvėpimo, žvelgiame į rekomendacijas, kurias parengė jūsų pranešėjai. Dabar keletą žodžių apie tas problemas, dėl kurių jūs išreiškėte susirūpinimą. Turiu pasakyti, kad tas susirūpinimas taps mūsų gairėmis rengiant e, dėrybų įgaliojimus. E, komisija dėrėsis e, remdamasi tais įgaliojimais ir tose gairėse mes atsižvelgsime į vieną iš problemų, kuri daug kartų šiandien buvo minėta, tai yra vadinamasis urminis e, duomenų perdavimas. Daug parlamento narių minėjo šią problemą savaime suprantama, kad negalima priimti visiškai neribojamų masinių duomenų perdavimų. To mes nenorime. Mums reikia, kad e, du, e, būtų perdomi duomenys, kurie bus panaudojami tik tai tyrimuose, norint kovoti su terorizmu ir su finansiniais terorizmo rėmėjais. E, mums reikia duomenų apie atskirus asmenys, kai yra rimtos priežastys įtarti tuos asmenys terorizmo ar terorizmo finansavimu. Taigi nekalbame apie masinį duomenų perdavimą. Ketiname susitelkti ties konkrečiais asmenimis ir e, konkrečiais tikslais. Ir tai e, tam tikrą prasme ribos duomenų perdavimą. Galbūt bus ir tam tikra įstaiga, ir taip pat ir komisija prižiūrės, kaip tie duomenys panaudojami. Komisija taip pat stebės, kaip susitarimas įgyvendinamas. Taigi e, visa tai, ką aš sakau, e, turėtų nuraminti jūsų susirūpinimą. Buvo kalbama taip pat apie duomenų saugojimo laikotarpį. Buvo paminėta penkių metų. E, buvo paminėtas penkių metų laikotarpis. Darysime viską, kad duomenys būtų saugomi kuo trumpiau, tiek, kiek reikia pasiekti konkrečių tikslų. Ir po to tie duomenys neturėtų būti laikomi, saugomi pasiekus tikslų, tie duomenys nebeturėtų būti saugomi. Taip pat, žinoma, mes e, analizuosime galimybės ištaisyti duomenys, jeigu jie būtų neteisingi. Noriu pasakyti, kad e, dėrybinės gairės atitinka įgaliojimų projektą, kurį rengia ponia Malstrom. Ir susitarime ir įgaliojimuose mes tenksimės atsižvelgti į proporcingumo ir kitus principus. Užtikrinsime, kad žmonės galės ieškoti teisinės apsaugos be jokios diskriminacijos, e, nesvarbu iš kur tas asmuo būtų. Šią prasme noriu nuraminti poną Boskart ir pon, ponę Veržė. Taip pat bus užtikrintas visiškas abipusiškumas. Per ankstesnę diskusiją apie tai taip pat buvo daug kalbėta. Su JAV bus pilnas abipusiškumas. Tai yra vienas iš e, charakteringų tarybos rengiamų dėrybų įgaliojimų bruožų. Ir tai atitinka taip pat ir tą rezoliuciją, kurią rengė ponė Henis Plašert. Taryba prižada, kad suformuluos dėrybų įgaliojimus, kurie gins Europos piliečių teisės, ir įgyvendins ir gerbs pagrindinių teisių hartiją Lisabono. Lisabono sutartį ir pagrindinių teisių konvenciją, prie kurios, kaip jau žinote, ES ketina ateinančiais kelias mėnesiais prisijungti. Dėkuoju dabar žodis komisijos atstoviai. Gerbiami parlamentarai, manau, kad iš ties diskusijos buvo labai konstruktyvios, mes atidžiai išklausėme parlamentarų, atsižvelgsime viską, kas buvo pasakyta. Taryba atsakė į daugelį klausimų, kurie buvo iškelti, aš tik tai keletą dalykų pridursiu, nes e, svarbu, kad situacija būtų kuo galima iškesnė. Bus ES priežiūros komanda, kuri turės teisę peržiūrėti atsainiai parinktus duomenų pavyzdžius, duomenis, kurie uh, E, buvo perduoti, siekiant įsitikinti, kad laikomas yra sutarties. Ir tikima, kad do, tie duomenys, kurie perduoti, yra skirti kovai su to, e, ter, terorizmu. Taigi labai svarbu, kad duomenys būtų peržiūrėti Svifto priežiūros komandos ir nepriklausomos institucijos prieš juos perdodant JAV. Ir ES atitinkami pareigūnai gaus prieigą prie tų duomenų. Taip pat labai svarbu, kad e, nebūtų diskriminuojamos administracinės ir teisminės teisės. Na, o kaip jos bus apibrieštos, jau žinoma, viskas priklausys nuo dėrybų eigos. Tiksliau nieko dabar pasakyti negaliu, bet tai bus labai svarbi dėrybų dalis, turėsime tam surasti sprendimą, taip pat ir dėl e, pataisimo, prieigos. Duomenys nebus perduodami trečiosioms valstybėms tik tai tam, tikri, tam tikros analizės, analit, analitiniai duomenys bus perduodami. Taip pat ES piliečiai per atitinkamas duomenų apsaugos institucijas turės teisę įsitikinti, kad buvo laikomasi tam tikrų principų. Dabar kalbant apie masinį duomenų perdavimą, turi būti įsitikinta, kad tai yra įtariamas terorizmo asmuo, tik tuo met yra perdodami duomenys ir tik labai nedidelė tų duomenų dalis bus prieinama, kiti duomenys bus anonimiški. Taip pat bandysime sumažinti ir išanalizuoti galimybę, kaip būtų galima patikslinti tą apibriežtį, bet yra teisiškai saistančių taisyklių, pagal kurias nebus suteikiama prieiga prie tų duomenų, nebent yra pagristas įtarimas vieno ar kito asmeniu. Kaip jau sakiau, bus atrinkti pavyzdžiai ir jeigu yra sutartis pažeidžiama, tuomet ji yra nedelsiant nutraukiama ES. Taigi aš manau, gerbiam parlamentarai, kad galime dirbti greitai, veikti greitai ir tikiuosi, kad susitarimas bus geras. Aišku, yra saugumo tas atotrukio klausimas, kurį reikia išspręsti, bet taip pat reikia išspręsti ir kitus duomenų apsaugos aspektus. Amerikiečiai labai atvirai yra pasirengę bendradarbiauti, nori dirbti su mumis, kuo galima greičiau, tačiau jie nori būti kūrybingi ir surasti atsakymus į mūsų klausimus. Ir mes žinome, kad Europos parlamento delegacija vyks kitą savaitę. Jūs galėsite pateikti tolesnius klausimus ir gauti atsakymus juos. Dar vienas dalykas, aktuolus dalykas yra, ar mes neturėtumėme sukurti ES teroristų finansavimo siekimo programos, ar neturėtumėme įsteigti kažkokios tai institucijos. Aišku, tai yra labai aktuolus klausimas, kurį reikia labai detaliai pana, aptarti ES. Tai jau nėra dėrybų dalis. Mes patys turime uh, E, tuo pasirūpinti ir jeigu ta programa vyks, tuomet amerikiečiai turi mums padėti, turi būti taikomas abipusiškumo principas. Komisija nori novatoriškai siekti sprendimų, bet sprendimą priims valstybės narės. Ir žinome, kad Europos parlamentas labai aktyviai dalyvauja šiame procese, laukiame e, tų paralelinių diskusijų su jumis. Taip pat šalia to dar yra ir mano kolegės Vivian Reding atliekamas darbas, kuri jau rengia mandatą dėl ilgalaikio duomenų apsaugos susitarimo, vertinant visus mūsų susitarimus su JAV. Na ir galiausiai, gerbėmi parlamentarai, vulkanas Islandijoje, aišku, sukelia, sukuria labai daug problemų daugeliu žmonių visame pasaulyje, problemų dėl keliavimo ir jums neįmanoma balsuoti. Labai apmaudu. Bet tikrai aš tarybos atstovas atvyko. Mes tikrai atsižvelgėme į jūsų diskusijas, mes matėme rezoliucijos projektą, jį, jam, jį pasirašė keturios politinės frakcijos, mes per ministrus e, e, aptarsime tuos dalykus, tačiau jeigu nebalsuosime, mes prarasime dvi savaitės, dvi vertingas savaitės. Kaip sakiau, parla... amerikiečiai yra geranoriškai nusiteikę ir tikrai tos darybos nebus lengvos, jos bus gan sudėtingos ir mums reikia paskubėti, mums reikia laiko, uh, Ir jeigu norime viską išspręsti, kuo galima greičiau, aišku, turime viską daryti, kuo galima efektyviau. Ir labai svarbu, kad iki vasaros atostogų būtų priimtas tas sprendimas. Taigi supraskite mus ir noriu Jūs patikinti, kad ir tarybos atstovas, ir komisija išklausė labai didžiai Jūsų ir, kaip sakė e, tarybos atstovas, mes atsižvelgsime į Jūsų diskusijas ir balsuodami penktadienį. Dėkoju. Voilà qui clôt le débat. Ačiū poniai Malmström. Diskusijos šią temą baigtos. Balsavimas įvyks pirmąją, pirmąją plenarinės sesijos savaitę, gegužės mėnesį. Ir dabar